Ar pranešėjas nori pasisakyti? Ne. Tad e, jis e, pasisako už 104 pataisą, kas už, kas prieš, kas susilaiko. E, komprom, devintas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimtas. Dešimtas kompromisas prieš, už prieš susilaikė už E, priimtas, 11 kompromisas priimtas, 12 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta, 13 e, atkrenta, 14 priimtas, 15 e, kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas, 16 kompromisas už prieš priimtas, 17 kompromisas už prieš priimtas, 18 kompromisas už prieš susilaikę priimtas. 164 pataisimas, kas už prieš susilaikė priimtas, 165 už prieš susilaikė priimtas, 166 priimtas, 168 už prieš priimtas, 69 už prieš susilaikė atmestas. 174, kas už prieš susilaikė priimtas, 19 kompromisas už prieš priimta, 177, kas už prieš susilaikė priimta, 20 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 21 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas, 22 kompromisas už prieš susilaikė priimta, 20, 196, kas už prieš susilaikė priimta, 197, 23 kompromisas e, už prieš susilaikė priimta, 24. 224 e, kompromisas priimtas, 210 pataisimas e, priimtas, 24 tas kompromisas e, nu, už prieš susilaikė priimtas. 216 e, pataisimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 217 e, kas už prieš susilaikė, 218, kas už prieš susilaikė priimtas, 220. Pasitikrinam. Dėl 218 pasitikrinam balsavimą. Balsavimas baigiamas. Dvidešimtas už prieš susilaikė priimtas, 220 kas už prieš susilaikė priimta. 219 E, kas už prieš susilaikė atmesta. 26 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 226, kas už prieš susilaikė atmesta. 227, kas už prieš susilaikė priimta. 228 už prieš susilaikė. Kas prieš susilaikė? Atmesta, taip ir galvojau. 229, kas už prieš susilaikė priimta. 230 230, kas už prieš susilaikė priimta. 27 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 238, kas už prieš susilaikė atmesta. 239 už prieš susilaikė atmesta. 28 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 246, kas už prieš susilaikė priimta, 247 už prieš atmesta, 248 už prieš susilaikė atmesta, 249 už prieš susilaikė priimta, 250 dėl 249 kas už Dėl sklatojimės balsavome dėl 249 pakeitimo. Šimtai penkiasdešimtas atmestas. 253 ir 254, kas už prieš susilaikė atmesta, 255 už prieš susilaikė priimta, 256 už prieš susilaikė atme, priimta, 257 už prieš susilaikė priimta, 258 už prieš susilaikė atmesta, 259 už prieš susilaikė priimta, 258 260-61 už prieš susilaikė atmesta, 262 už prieš susilaikė priimta, 263 už prieš susilaikė atmesta, 264 5 už prieš susilaikė, 266 už prieš pri, susilaikė priimta 267 už, prieš susilaikė priimta 268 už, prieš susilaikė priimta 269, 273 už, prieš. Nėra, nėra vertimo, tada gal bandom lenkų kalbą. Jei lenkų kalba netinka, tada vokiškai klausykite. 273, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 274 už, prieš, susilaikė, priimta. 276 už. 276 už, prieš, susilaikė, priimta. 29 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 282 už prie susilaikę priimta. Du, aštuoni, du ir du, septyni, septyni. Balsavimas baigtas. 281. 281 už, prieš, susilaikė, atmesta 283, už, prieš, susilaikė, neaišku, ko gero priimta. 30 kompromisas, už, prieš, susilaikė, priimta, 291, už, prieš, susilaikė priimta. 3 už prieš susilaikė priimta, 4 už prieš susilaikė priimta, 5 už prieš susilaikė priimta, 6 pakeitimas už prieš susilaikė priimta, 7 už prieš susilaikė priimta, 1 kompromisas už prieš susilaikė priimta, Devintasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Antrasis kompromisas už prieš susilaikė priimta. Trečiasis kompromisas už prieš susilaikė priimta. Aštuonioliktas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Devynioliktas už prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaikė priimta. Penktas kompromisas už prieš susilaikė priimta. 31 pakeitimas už prieš susilaikė priimta, 302 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. 32 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Abgelehnt. 28 už 28 prieš atmestą. Šeštasis kompromisas už prieš susilaikė priimta. Keturiasdešimt antras pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Keturiasdešimt trys už prieš susilaikė atmesta. Keturiasdešimt penktas už prieš susilaikę atmesta, 46 už prieš susilaikę e, atmesta, 47 už prieš susilaikę priimta, 48 už prieš susilaikę priimta, 7 kompromisas už prieš susilaikę priimta, 54 už prieš susilaikę priimta, 51 už prieš susilaikę atmesta, 53 už prieš susilaikę priimta, 54 už prieš susilaikė priimta, 55 už prieš susilaikė priimta, 56 e, už prieš susilaikė priimta, 59 už prieš susilaikė priimta, 64 už prieš susilaikė priimta, 61 už prieš susilaikė priimta, 62 už prieš susilaikė priimta, 63 už prieš susilaikė priimta. Aštuntasis kompromisas ponė pirmininkė. Norėčiau žodinį pakeitimą pasiūlyti. Aš pasitariau su šešėliniais pranešėjais ir mes siūlome prie aštunto kompromiso pasiūlyti išnašą. Tai yra išnašoje Mikhailą Autokovič, Mikhailą Statkevič, Pavel Severianic, Dimičardas Kevič, Eduard Lobau, Alės Beliacki, Michalai Dzedok, Haralinevič, Aleksandr Franskevič šitus politinius kalinius paminėti šioje išnašoje. Tas pakeitimas būtų kaip išnaša. Ir politinių kalinių sąraše tada būtų tie mano perskaityti, mm, tos mano perskaitytos politinių kalinių pavardės, kas už prieš susilaikė priimtas aštuntasis kompromisas. 74 pakeitimas toliau. Kas už prieš susilaikė priimta. Septyniasdešimt šeštas. Už prieš susilaikė priimta. Septyniasdešimt septintas. Už prieš susilaikė priimta.

už prieš susilaikė priimta, 83 už prieš susilaikė priimta, 84 už prieš susilaikė priimta, 85 už prieš susilaikė priimta. Devyniasdešimtasis už prieš susilaikė priimta, devyniasdešimt pirmasis už prieš susilaikė priimta, 93 už prieš susilaikė priimta, 94 už prieš susilaikė atmesta, 95 už prieš susilaikė priimta, 96 už prieš susilaikė priimta, 97 už prieš susilaikė priimta, 98 už prieš susilaikė priimta. 99 už prieš susilaikė priimta, šimtasis už prieš susilaikė priimta, šimtas pirmasis už prieš susilaikė priimta, šimtas antrasis už prieš susilaikė priimta, šimtas trečiasis už prieš susilaikė priimta. Citatos. Pirmoji už prieš susilaikė priimta, antroji už prieš susilaikė priimta elektroniniu būdu balsuokime už visą rekomendacijos projektą. Balsavimas baigtas. Sveikiname pono Palecki. Nikolai Šonin dar in biuro. colleague. Next item. The brief by Pat de Kitas mūsų darbo tvarkės punktas. Pat de Cobb Gallagher pateiks pranešimą apie šeštąjį ES ir Islandijos jungtinio parlamentinio komiteto posėdį Reikjavike bei pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl 12 metų pažangos ataskaitos dėl Islandijos ir Islandijos perspektyvos po rinkimų. Noriu priminti Jums, kad pakeitimų pateikimo terminas yra šių metų rugsėjo 4 dienos 12 valandą. Iškart suteiksiu žodį ponui Padekop Gallagher. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už galimybę pateikti informaciją apie mūsų posėdžio Islandijoje rezultatus. Jis vyko praėjusią savaitę. Turbūt žinote, kad Islandijoje parlamento rinkimai vyko 27 balandžio. Islandijoje suformuota nauja vyriausybė. Ši vyriausybė iššaldė dėrybas dėl stojimo į Europos Sąjungą ir pateikė e, ir, ir informavo mus, kad šiuo klausimu bus rengiamas referendumas. Tai reiškia, kad politinė padėtis Islandijoje keičiasi. Ir tas mūsų susitikimas su Islandijos parlamentinė delegacija buvo labai laiku. Mes lankėmės vietose, kur vykdami įvairūs ES finansuojami projektai, sustikome su įvairių organizacijų atstovais. Mūsų lankymasis Islandijoje leido geriau suprasti, kodėl pasikeitė Islandijos požiūris į stojimo e, dėrybas. E, išklausėme visuomenės bei politinių partijų nuomonės šiuo klausimus ir dabar pabandysiu apibendrinti šią informaciją. Koalicija sudaro nepriklausomybės e, partija ir. Ir, ir e, o kalbant apie opozicinės partijas, jos neturi vieningos nuomonės dėl stojimo į Europos Sąjungą. E, parama stojimui į Europos Sąjungą mažėja dėl to, kad Europos Sąjungoje tebėra ekonominė ir finansinė krizė. Ir tai stiprina mm, pajėgas tų, kurie prieš stojimą Europos Sąjungą. Nauja koalicinė vyriausybė dabar uh, Mm, parengs dėrybus ES įvertinimą ir pateiks tą įvertinimą Islandijos parlamentui šį rudenį. Lieka dar nemažai atvirų klausimų, e, turiu galvoje tą naują Islandijos vyriausybės požiūrį į stojimo dėrybas. Diskusijos per mūsų susitikimus pirmiausia palėtė mm, Gonlagesono ministro pirmininko išsakytą nuomonę, kuris sakė, kad galbūt nebūtinai referendumas dėl stojimo Europos Sąjunga bus rengiamas, nes ši vyriausybė uh, net jei remtų stojimą į Europos Sąjungą turėtų atsižvelgti į referendumo rezultatus. Neaišku, kaip toliau elgsis vyriausybė, kaip bus elgiamasi su pasirengimo stojimui instrumentais ir nauja vyriausybė dabar sako, kad vis norėtų kaip ir sustabdyti visus europinius projektus, kurie vyks, vyksta Islandijoje. Tai reiškia, kad tas progresas, ta pažanga, kuri pasiekta dėrybose su Islandija sustoja. Bet aišku, kad Islandija nori toliau bendradarbiauti su ES e, dvišalių pagrindų tose srityse, kurios yra svarbios abiem šalim. Toks bendradarbiavimas apimtų ir Arktikos klausimų sprendimą. Mes tą taip pat uh, svarstėme šį klausimą per savo sustikimus Islandijoje ir norima e, renkti, vystyti aukšto lygio dialogą Arktikos klausimais, kalbant apie, apie staurydžių disputus, e, tai e, buvo iškelti klausimai dėl galimų sankcijų legalumo. Šie klausimai tarp pat buvo svarstomi su kai kuriomis Islandijos organizacijomis ir norima, kad tos diskusijos dėl staurydžės, dėl staurydžių judėtų į priekį, buvo kreipiamas ir į parlamentą kad tas dėrybas kaip nors paskatintų. Taigi, išlieka dabar, kalbant apie Islandijos stojimo į ES galimybės, daugiau klausimų negu atsakymų. Turiu galvoje ir dėrybų išaldymą, ir galima referendumo surengimą. Taip pat reiktų išsiaiškinti finansinį aspektą mm, susijusi su parama, kuri buvo suteikta Europos Sąjungos. Mes susitarėme, e, kad renksime dar vieną posėdį, jungtinio parlamentinio komiteto posėdį. Tas vyks 27-28 lapkričio ir jisai vyks jau po to, kai Islandijos vyriausybė bus paskelbusi dėrybų su Europos Sąjunga įvertinimą ir tada situacija bus aiškesnė ir žinosime, kokie Islandijos tolimesni žingsniai yra planuojami. Dabar noriu steikti žodį pranešėjai, poniai Perėdai. Ačiū pirmininkė. Iš pradžių keli žodžiai apie jungtinio parlamentinio komiteto posėdį. Islandijoje mus sutiko labai svetingai. Ir mes susitikome su keturių politinių partijų vadovais. Toms partijoms atstovaujama parlamente. Mes taip pat sustikome su premjeru, e, finansų ministru, su vyriausybę sudarančių partijų atstovais. Išsiaiškinome, kad e, šiuometinis premjeras nusiteikęs mūsų atžvilgių labai palankiai Mūsų diskusijos užtruko ilgai. Kalbėjomės apie įvairius Islandijai svarbius klausimus. Dabar dėl rezoliucijos. E, Išplėsnis biuras ir pirmininkų sueiga nusprendė, kad rezoliucija dėl Islandijos bus siunčiama komitetui 2012 metų rezoliucija ir bus surenkta diskusija apie pranešimą, kurį mes patvirtinome komitete didelę balsų daugumą. Tekstas buvo priimtas su pakeitimais. Mus ne visiškai tenkino 2012 metais padaryta pažanga ir dėl to dėrybos buvo užšaldytos. Priimti keli sprendimai. Pirma, pakeisti rezoliuciją ir antra, parengti labai trumpą dokumentą, naujos politinės situacijos rezumė parengti. Situacijos, kuri susiklostė po rinkimų. Dėl pirmojo dokumento buvo nuspręsta papildyti jo pavadinimą ir įrašyti žodžius e, Islandijos perspektyvos po naujų rinkimų. Dėl to šiek tiek pasikeitė diskusijų pobūdis. Reikėjo atsižvelgti į tai, kad pažangioji partija ir nepriklausomybės partija, tai dvi partijos, kurios yra vyriausybėje, yra anti Europos Sąjungos partijos. Jungtinėme komitete aiškiai buvo pabrėžta, kad naujoji vyriausybė nepageidauja tęsti dėrybų, bent jau tol, kol nebus surenktas naujas referendumas. Referendume bus pateiktas klausimas, Ar reikia tęsti dėrybas? Užsienio reikalų ministerija paskelbė tokį pareiškimą. Kol kas nėra aiški nei referendumo data, nei jo klausimas. Vyriausybė visiškai neskuba. Naujausia informacija iš vyriausybės yra tokia, kad jie laukia debatų parlamente E, Islandijos parlamente, kur bus įvertinta, kokia yra dėrybų su ES e, būklė. Gali būti, kad tai vyks rugsėjo spalio mėnesiais. Po diskusijų parlamente galbūt paaiškės, kad referendumo iš viso nereikia. Neseniai prieš kelias dienas buvo atliktas nuomonių tyrimas. Maždaug 82 procentai Islandų norėtų, kad tas referendumas būtų rengiamas kartu su vietos rinkimais. Vietos rinkimai vyks kitų metų gegužės mėnesį. Ir galbūt paaiškėtų, kad dauguma Islandų pritarė dėrybų pratesimui. Nes dabar skaičiai rodo, jog 59 procentai gyventojų yra už, 41 prieš. Mes išreiškėme apgailestavimą, kad Airija neužbaigė dėrybų ir to klausimo dėl referendume surengimo. Tai nebuvo išspręsta tuo metu, kai Islandija pateikė savo paraišką. Plėtros komisaras ponas Füller buvo pasišventęs daryboms, Dėrybos pirmininkaujant airija vyko neblogai. Iš 27 dėrybinių skyrių 11 buvo uždaryta. Noriu paklausti kolegų nuomonės, ar, ar jie pritarė pranešimui. Manau, kad tekstas turėtų būti glaustas, nėra prasmės parengti ilgą tekstą, nes mums reikia glaustai išdėstyti mūsų poziciją, nesileidžiant į smulkinas. Ir nuo praeitų metų e, dėrybos su Islandija užšaldytos. Ponas Farm, noriu padėkoti ponui Predai už gerai suderintą tekstą. Pasikėtus vyriausybė Islandijai situacija sudėtinga. Taip pat dėkoju už naujausią informaciją apie situaciją. Mes tikrai turime įvertinti situaciją. Kandidatė šalis užšaldo savo dėrybas. Tai labai keista, neįprasta situacija. Ir labai svarbu, kad turime gerbti jų apsisprendimą ir jų nespausti. Islandijos vyriausybės veiksmai dėl jų tenka apgailestauti. Mano frakcija ir kiti kolegos mielai priimtų, pasveikintų Islandiją kaip valstybę narę, nes tai sena demokratija su stipriomis institucijomis ir ekonomika. Tačiau pati Islandijos vyriausybė turėtų apsispręsti dėl savo ateities ir mes turime gerbti Islandų tautos valią. Mes turime įvertinti naują situaciją ir turime rasti konstruktyvų būdą žengti į priekį. Sąjunga neturi užtrenkti durų ir bent jau neversti Islandijos dabar apsispręsti, taip ar ne, dalyvauti ar ne, mes neturime provokuoti negatyvios reakcijos, neturime spausti jų į kampą, nes tai bus kontrproduktyvu ir tai gali baigtis visiškų galutinių durų užtrenkimu. Atvieskime šiek tiek. Pažiūrėkime į šešto ir septinto paragrafų formuluotės. Nemanykime, kad referendumas yra jau nuspręstas faktinis reikalas. Diskusijos Islandijoje rodo, kad kol referendumo data nenustatyta, gali būti atsirasti kitų variantų išskyrus referendumą. Nemanau, kad žmonės greitai pakeis savo nuomonę į teigiamą pusę. Tačiau, jeigu vyriausybė mano, kad laikinai reikia užšaldyti dėrybų procesą be referendumo, tai būtų turbūt geriausias variantas. Ponas Gallagher e, minėjo, kad jeigu būtų pasakytas galutinis ne, tai tuomet iškiltų daugybė e, priemonių, e, problemų dėl staurydžių žvejybos, dėl e, žvejybos liekanų ir taip toliau. Nieko gero iš referendumo nebūtų. Taigi palaikykime kontaktą su Islandais, palaikykime dialogą. Mums jų narystė yra labai svarbi, todėl elkimės išmintingai ir ieškokime pusiausviros. Ačiū ponui Farm. Daugiau kalbėtojų nėra. Noriu Jums priminti, kad pakeitimo terminas yra rugsėjo ketvirta diena. Atleiskite, praleidau, nepamačiau jūsų. Ačiū pirmininkė. Aš buvau tarptų laimingųjų, kurie dalyvavo delegacijoje ir man teko atsakomybė pirmininkauti penktadienio sustikimuose su pilietinės visuomenės atstovais. Kalbėjau su ponu Galageriu ir pagalvojau, kad galėčiau kai ką papildyti. Penktadienį susitikime su pilietinės visuomenės atstovais paaiškėjo, kad žmonės norėtų, kad dėrybos tęstusi ir buvo tam, tikras, tam tikra frustracija justi. Mm Tačiau pritariu kolegai, kad reikia elgtis delikačiai. E, nežinome, koks bus sustarimas tarp pažangos ir nepriklausomybės partijų. E, nėra aišku, kada vyks diskusijos rugsėjai ir spalį, kada vyks referendumas. Taigi dabar viskas yra užšaldyta ir turime palikti iš savo pusės duris atvertas. Lakryčio susitikimai 27-28 dienomis bus itin svarbus. Mes galėsime kalbėti su Islandijos kolegomis ir labiau susigaudyti situaciją. O dabartinis susitikimas buvo labai naudingas. Taip pat oficialiai noriu pareikšti, kad komisijos darbuotojų ir kitų institucijų darbuotojų darbas o jiems teko dirbti sudėtingomis sąlygomis. Jis turėtų būti pripažintas ir pagirtas. Ypač turint omeny, kad Islandija atsiemė paramą EPA projektams. Tačiau mes vis tiek lankėmės keliuose projektuose. Tiesa, viename negalėjau dalyvauti, nes turėjau išskristi. Tačiau aš ir kolegos įsitikinome, koks vertingas darbas atliekamas. Taigi, dėkoju pirmininkė, kad leidote man kalbėti apie šį svarbų dialogą. Ponas Preda. Norėčiau tiesiog padėkoti socialistų frakcijos kolegoms, kurie pabrėžė, kad dabar svarbus laikas dialogui Norėčiau atkreipti dėmesį į tokias labiau politinio pobūdžio pastabas. Referendumo klausimas. Tai yra jautrus klausimas, turint galvoje dabartinę vyriausybę, turint galvoje, kad ši vyriausybė sako, kad toliau nedarys jokių žingsnių dėl dėrybų be referendumo ir supranta, kad Islandijos gyventojai nori, kad toks referendumas būtų surinktas, bet ta, tuo pačiu vyriausybė yra kaip ir spastose. Jei tas referendumas būtų surinktas, Islandijos e, žmonės sakytų už narystę Europos Sąjungoje, o dabartinė vyriausybė yra kaip ir prieš narystę Europos Sąjungoje. Taigi, e, situacija yra tokia. Iš kitos pusės mm, kai Islandija paskelbė norą stoti į Europos Sąjungą, tai tada kaip ir referendumas nebuvo rengiamas. Nebuvo rengiamas referendumas, kad patvirtintų tą norą O dabar, kaip ir vyriausybė ruošiasi kreipti į Islandijos parlamentą, kad būtų toksai referendumas surinktas. Kokiagi yra įvairių Islandijos politinių partijų strategija? Socialistų partija entuziastingai žiūri į stojimą, kitos entuzijazmo nerodo. Situacija politinė situacija Islandijoje yra sudėtinga ir dėl to pritarčiau mūsų kolegom socialistams, kurie sako, kad rengdami tekstą, Europos parlamento tekstą turėtume mm, turėti galvoje ir mm, kad tas tekstas bus labai įdėmiai nagrinėjamas ir gali susilaukti įvairių partijų komentarų. Kitas klausimas yra 2014 finansinių metų bendrasis biudžetas, visi skirsniai. E, nuomonės referentas yra Ignacio Salafranka. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Kolegos prisimena, kad e, Strasbūrė nubalsavome už politinį susitarimą tas politinis sustarimas e, iš principo, tuo sustarimu mes pasiekėme iš tarybos tą, ką norėjome pasiekti. Mes e, nubalsavome ir priimam rezoliuciją. Ir daugiametės finansinės e, perspektyvoje E, biudžetas e, padidėjo apie 3 procentus bendrai visoms veikloms, tačiau kai kuriuose e, veiklose yra stebimas sumažėjimas. 2014 metai yra pirmieji naujosios finansinės perspektyvos metai ir komisija E, siūlo e, labai didelius sumažinimus e, ketvirtajame skirsnyje, kurie sudaro netgi 12 procentų, kad jūs galėtumėte įsivaizduoti. Ir 2013 metams įsipareigojimai sudarė 9,343 milijardus eurų, o dabar tai yra 8,175 milijardai eurų ir tai yra didžiulis sumažėjimas. Jis sudaro apie 1,160 milijardų eurų. Ir man, kaip pranešėjui, toks biudžeto su, už, nukarpimas man tikrai nėra priimtinas. Na, be abejo, bendras biudžeto padidėjimas 3 procentais per visą laikotarpį yra sveikintinas, tačiau jo nepakanka, kad būtų finansuojami tie instrumentai, dėl kurių susitarėme ir kad būtų įvykdyti įsipareigojimai. Ir todėl mes negalime pritarti e, tiems biudžeto nu, sukarpimams, kurie, kuriuos siūlo komisija.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 Šiandien girdėjome už Lietuvos užsienio reikalų ministro pasisakymą e, bei jų prioritetus. E, taip pat girdėjome ir e, pasisakymus mūsų svečių iš Egipto, kur buvo kalbama apie daugelį arabų šalių, kurios patiria politinį stabilumą. Ir visame tame kontekste matome, kad 14,5 procentų yra sumažinamas kaiminystės instrumentas ir taip pat mažinami biudžetai stabilumo instrumentai net 3,5 procento ir 20,7 procentų e, bendrai e, saugumo ir užsienio politikai. Tad mano pasiūlymas e, yra taktinis reikėtų iš tikrųjų pasiekti, kad biudžetas būtų toks pat kaip 2013 metais. Be abejo, egzistuoja procedūrinių sunkumų, kad to pasiektumėm. Tai yra būt dėl to, kad mes esame nustatę tam tikrus biudžeto limitus. Mes turėsime pateikti savo e, pakeitimus prieš tarybai priimant savo sprendimą. Bet dėja, pranešėjas, kuris turi renkti pranešimą 2000, dėl 2014 metų biudžeto, buvo na, patikintas, kad darybos dar vyksta ir kad bus atsižvelgta į visus pakeitimus, o pakeitimų terminas yra, e, pakeitimų patikimo terminas yra e, Liepos 16 diena. Tad e, tie tikiuosi, kad po šitos datos mes dar galėsime teikti žodinius pakeitimus. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad greitai prasidės atostogus. Rytoj aš bandysiu susitikti su šešėliniais pranešėjais, sutarsime dėl bendros strategijos ir aptarsime konkrečius skaičius. E, Jason Maki yra čia, e, ji yra šešėlinė pranešėja e, ir aš manau, kad mes bandysime kažką padaryti tą linkme, kurią aš ką tik tai nubrėžiau. Aš dar sėki pabrėžiu, jog būtina pasiekti, kad e, na, biudžetas iš tikrųjų auktų, o ne mažėtų, ko tikriausiai nenorėtų kiekvienas e, čia sėdintis. Tada aš asmeniškai stengsiuosi perduoti e, kolegų išreiškiamą susirūpinimą ir taip pat pasižiūrėti, ką mes galime padaryti teisinė ir politinė prasme. Okay, it's perfect. Ačiū, puiku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 kalbėjimui, pasisakymui skirtą laiką. Nepaisant to noriu tarti keletą žodžių. Visų pirma, noriu pasakyti, jog suprantu, kad komisija nori racionalizuoti įsipareigojimų lygmenį, nes pastaraisiais metais ir net anksčiau ES yra prisižadėjusi per daug. Ir vėliau išaiškėdavo, kad ne visus pažadus gali įvykdyti. Ankstyvaisiais biudžeto planavimo ir formavimo etapais reikėtų elgtis labai atsargiai, ypač kalbant apie įsipareigojimus, nes bent jau iki šiol e, prioritetai buvo nustatinėjami biudžeto formavimo pabaigoje o dabar įsipareigojimai yra sumažinti 12,5 procento. Ir noriu paklausti komisijos arba tarybos atstovų, e, kaip bus su rytų partnerystė, nes ten numatytas biudžeto sumažėjimas net 30 procentų ir sakyčiau, kad tai yra labai drastiškas e, sumažėjimas. Noriu paklausti, kodėl? Kodėl šitaip drastiškai mažinamas e, šis biudžetas, nes pietų partnerystės instrumentams. E, biudžetas e, kukliai, bet didinamas. Mano kitas klausimas yra susijęs su įsipareikojimais, kurie biudžetas dabar yra sumažinimas ir kokiu pagrindu e, E, kur, kokiu pagrindu yra mažinamas biudžetas. Na, dėl smulkių sumažinimų nesiginčykim, bet tarkim, yra gana reikšmingų sumažinimų ir norėtumėm išgirsti, kokiu pagrindu. Arktikos e, politika, kaip ji bus finansuojama ateityje. Pavyzdžiui, prieimus sprendimą įkurti Arktikos politiką e, informacijos centrą. Kaip tai bus finansuojama. Ir galiausiai suprantu, kad mažėjant biudžetui, e, mažėjant e, ištekliams mums reikia geriau pagalvoti, kaip jų protingiau juos panaudoti, tuos turimus pinigus, kad pasiektumėm geresnių rezultatų. Tad e, noriu ir apie tai išgirsti. O kaip lėšos, kaip e, biudžetas buvo panaudotas per pastaruosius dviejus metus, pavyzdžiui. Ar buvo pasiekti rezultatai, kurie buvo aptarti ir nustatyti kartu su parlamentu. Pone Gomes. Uh, uh, mm, uh, ponas pirmininkė, pranešėja ponė Monizis nėra, jos nėra čia, bet ji paprašė mane perduoti keletą pastabų, išreiškinčių mūsų frakcijos susirūpinimą šiuo klausimu. Tos pastabos yra susijusios su tuo, kaip yra planuojamas biudžetas. Šiais metais iš tikrųjų matome didžiulį biudžeto sumažėjimą, ne 12,5 procentų. Ir tai kelia susirūpinimą. Su tokiu biudžetu mes negalime tapti pasaulinio lygio žaidėjų, kokiu siekiame tapti. Ir taip pat norėtumėm, kad visi kolegos e, e, suprastų, jog biudžeto mažinimas yra susijęs su 2014-2020 finansinės perspektyvos e, bendru biudžetu. Ir, kaip jūs žinote, e, jis yra mažesnis visam laikotarpiu ne 16 procentų, lyginant su tuo, kas buvo siūlyta iš pradžių komisijos. E, DCI INI e e, e, visoms kategorijoms partnerystės ir kaiminystės instrumentams biudžetas yra mažinamas, o tai yra mūsų komiteto prioritetai. Tad aš pritariu susirūpinimui, kurį išreiškia pona Salafranka ir mes pakeitimus šiam pranešimui tam, kad išvengtumėm neracionalių sprendimų. Ačiū, ponas Alafranka, toliau. Ačiū, pirmininkė. Jeigu aš teisingai suprantau ponios Jantamaki teisingai, tai tie klausimai yra skirti labiau komisijai, o ne man. Tad man irgi būtų įdomu sužinoti, ką komisija gali atsakyti, o tada aš galėsiu reaguoti. Dėkui. Na, priminsiu, kad E, pakeitimo pateikimo terminas yra Liepo 16 dienos 12 valanda, tačiau pakeitimai gali būti teikiami tik tai anglų kalba. Ir pakeitimai dėl biudžeto e, taip pat e, teikiami iki Liepo 16 dienos 12 valandos, bet nebūtinai anglų kalba. Pana Salafranka, aš Norėjau paklausti, ar yra kas nors iš Europos komisijos, kas galėtų atsakyti į klausimus, kuriuos iškėlė pana e, Jatamaki. Būtų gerai, jeigu išgirtumėm, išgirstumėm komisijos reakciją į tuos klausimus. Commission. Ar komisija turi ką atsakyti? Dėkui, ponė pirmininkė. Komisija tik tai įgyvendina sprendimą dėl MFF dydžio 12,5 procentų sumažinimas lyginant su 13 metais, kai kalbame apie įsipareigojimus. E, tai padarytas, nes 14 metų biudžetas mus riboja. 11 metais buvo pasiūlyta 20 procentų regis padidinti. O komisijos pasiūlymas buvo sumažintas 20 procentų naujame, naujojoje daugiametėje finansų programoje. Ir dėl to 14 metais turėsime 12,5 procento mažiau lėšų lyginant su 14 metais, bet bet kuriuo atveju mes negalime pateikti pasiūlymo, kuris viršytų tą 14-20 e, metų programos dydį, bet mes turime tą tokią galimybę dar disponuoti 159 milijonais litų. E, eurų. Komisija 27 kovo tarybai ir parlamentui e, pranešė, e, remdamasi vasario mėnesį vykusio vadovo susitikimo rezultatais, kaip skirstomi vokai atitinkamiem ES politikos instrumentam, turint galvoje tą eventualų lėšų mažinimą. Dabar pasiūlymas yra ant stalo. Suprantu, kad situacija nėra lengva, bet mes negalime jokių pasiūlymų nurodyti, jokių pasiūlymų pateikti, kurie viršytų visą bendrą daugiametės programos sumą. Komisija bandė kiek įmanoma e, siekti išlaikyti e, pusiausvyrą tarp e, biudžetinių prioritėtų, politinių prioritėtų INI, DCI, e, e, turiu galvoje. E, tai nėra lengva padaryti. Suprantame, kad mes visi esame sudėtingoje padėtyje ir turime dėja laikytis daugiametės finansinės programos rėmų. O kalbant apie biudžeto išskaidimą pagal atskirus instrumentus, dėl INI išsamei šiandien negalėčiau pakomentuoti, bet jei jum kyla kokių klausimų, tai komisija iš tiesų gali tuos klausimus atsakyti raštu. Tiek, ponė pirmininkė, galėčiau šiandien pasakyti apie 14 metų biudžetą, dėja, ekonominė situacija nėra pati lengviausia, bet bet kuriuo atveju komisija gali teikti tik tokį pasiūlymą, kuris atitinka daugiametės finansinės programos nustatytas lubas. Ar pranešėjas e, dar turbūt irgi norėtų atsakyti komisijai. Dėkui, ponė pirmininkė. Lieka ponios Makevaki neatsakyti klausimai dėl Arktikos finansavimo, Arktikos programos finansavimo, bet norėčiau dar pasakyti kolegoms, kad jei daugiametėje finansų programoje numatytas 3 procentų augimas, tai mums nebeaišku, kodėl pirmais metais, 14 metais m, mm, biudžetas mažėja 12,5 procento. Yra numatyti ženklus karpinai mūsų prioritetuose E, kaip meni, e, e, prieglopščio politikos srityje, kaiminystės politikos srityje, vadovų sprendimą, tarybos sprendimui mes pritarėme, bet ten bet kuriuo atveju buvo kalbama, kad mūsų išorės santykių politikai skiriamos lėšos turėtų būti tokios, kad užtikrintų mūsų kaip globalaus pasaulinio žaidėjo vaidmenį. Šiandien buvo kalbama taip pat apie rytų partnerystę. Turime suprasti, kad ir rytų partnerystės, ir, ir kitų Europos valstybių mm, bendradarbiavimo aspektai mums yra svarbus. Stabilumo instrumentas regis mažinamas 3,5 procento, o kiti mums svarbus instrumentai Mm, jų biudžetai bus sumažinti net 20 procentų. Taip, visom institucijom dabar yra sunkus laikai, piliečiai irgi tą supranta. Bet mes praėjusią savaitę balsavome dėl daugiametės finansų programos ir aš siūlyčiau gražinti tas pradinės sumas į biudžetą. Ir poniai Makievakė atsakysiu. Vienas dalykas yra bandyti subalansuoti asignavimus, o kitas dalykas ženkliai sumažinti lėšas, kurios reikalingos mūsų tarptautiniams įsipareigojimams įvykdyti. Mes turėtume neužmiršti, kad mūsų tikslams pasiekti reikia ir lėšų, todėl labai neaišku, kodėl pirmais metais yra nemaži biudžeto nukarpimai. Asociacijos priemonė, e, kuri mm, taikoma nemažai didelių valstybių, tai priemoniai skirtų lėšų kiekis regis padidėjo. Taigi, ponė pirmininkė, neturime labai daug laiko veikti, turime dar kartą įdėmiai pasižiūrėti visas sumas ir pateikti savo pozicijas iki tol, kol kore per ir taryba pateiks savo pozicijas. Tikiuosi, kad mes iki rugsėjo vidurio jau balsuosime dėl šio klausimo, ponė Gomeš yra irgi pateikusi atitinkamų pasiūlymų, iškėlusi e, problemų ir aš tikiuosi, kad mums pavyks iki vasaros atostogų susitikti su šešėliniais pranešėjais ir parengti mūsų e, komiteto bendrą poziciją. Aišku, čia dar turėsime dėrėti su biudžeto komitetu ir aiškiau apibriežti savo prioritetus bet turime siekti veikti iš jėgos pozicijų, turime siekti, kad mūsų ambicijom būtų skirta pakankamai lėšų, nes kitaip, jei nebūsime pakankamai ambicingi užsienio e, politikai, e, skirtų lėšų gali dar labiau sumo, sumažėti. Turime ginti e, užsienio veiklos biudžetą bei turime kovoti dėl to, kad kitoms biudžeto eilutėms irgi būtų skirtos reikalingos sumos. Baigėsi jau dėrybos dėl kai kurių bendrųjų ES politikos ryčių gyvendinimo. Jau sutarta dėl lėšų, kurios bus skirtos toms rytims. Ir nenorėčiau, kad mes neskirtume pakankamo dėmesio užsienio politikos e, aspektams. Taigi, ponė Gomeš, socialistai e, ir šešėliniai pranešėjai, manau, kad šiuo svarbių klausimų ras sprendimą. Ačiū Jums. Kitas klausimas uždaram posėdžiui skirtas. Norėčiau paprašyti visų, kurie nėra parlamento nariai arba darbuotojai, jie turėtų išeiti iš posėdžių salės, tuo tikslus kelbiu penkių minučių pertrauką.